erkläre die am 18. September 2014 m. rugsėjo 18 dieną nutrauktą plenarinę sesiją vėl pratesėme. Ponius ir ponai, turint galvoje dabartinę situaciją Šiaurės Airijoje, pirmininkų suiga manęs paprašė viso Europos parlamento vardu apeliuoti į tai, kad e, tolesnių provokacijų niekas nesijimtų, kad vyktų taikos procesas ir ES lygių be abejo visuomet atsakymas yra vienas - taikus sprendimas dialogą formuojant. Taigi ir toliau visas konflikto pusės raginame tęsti dėrybas dėl taikos proceso, kurios nutruko spalio 16 dieną. Tas projektas e, yra sėkmingas Europoje taikos projektas. Mes ir toliau jį remsime ir Europos parlamentas bus e, visuomet ryštingai nusiteikęs jo tarpininkas. Norime, kad tas procesas ir toliau būtų vainikuojamas sėkmės, kad Šiaurės Airijoje būtų formuojamos e, atitinkamos e, veiksmingai galinčios dirbti struktūros ar institucijos, ir visokiojopai remsime Šiaurės Airiją šiame kelyje. Noriu informuoti, kad praėjusį ketvirtadienį gavau raštų pranešimą dėl Evitos Krivulės e, pasitraukimo iš FDD frakcijos. Pirmininkų suiga informavau apie tai,